du personnel et puis des gens qui nous soutiennent. Ich erkläre die am 14. April 2016. Aš skelbiu plenarnę sesiją pradėtą. Gerbiamas kolegės, gerbiami kolegos dauguma dar prisimena, kas šių metų, 68 metų balandžio 28, 26 įvyko, prieš 30 metų. Tai buvo balandžio 26